Dámy a pánové, vítám, na, vítám vás na dnešním zasedání Evropos. Labas rytas, ponios ir ponai. Noriu pasveikinti jūs susirinkusius į šiandienos Europos parlamento posėdį. Tuo posėdį ir pradedame. Pirmasis darbo tvarkės punktas - bendros diskusijos skirtos smulkaus verslo galimybėms naudotis struktūriniais fondais ir mažų ir